Nant prie kito darbo atvarkės klausimo, noriu Jums dar e, pateikti pranešimą. Nuo šiandien, balandžio 27 dienos, pane Iveta Grigulė tampa Aldos frakcijos